Visai neseniai komisija paaiškino, kaip ši proceda bus vykdoma. Ačiū. Diskusija baigta. Balsuosime rytoj 12 valandą. Toliau. James Ellis pranešimas. Suteikiu jam žodį. Buonasera. Buonasera. Uh, colleagues, uh, good evening. I'm delighted to Ačiū kolegos, džiaugiuosi, kad galiu pristatyti samos iniciatyvos pranešimą, parengtą biudžeto komiteto. Dėkoju komiteto kolegams, kad jie man suteikė tokią galimybę. Taigi, m, mm, peržiūrime, m, mm, kas yra padaryta, kas dar turi būti padaryta, kad būtų sukurta tarp institucinė sistema ir e, visų pirma, žiūrint, koks, kokia yra paskirtis, galvojant apie tą um, ESPAS tikslą. Tai Tai čia tikslas yra atsižvelgti ilgalaikės tendencijas, priimant aktualius sprendimus, kad būtų galima laiku įvertinti ilgalaikės tendencijas, į jas atsižvelgti, įvertinant visus tos iššūkius ir pasirinkimus, su kuriais susidūrė ES vis labiau tarpusavė priklausomame pasaulyje. Labai sudėtinga yra prognozuoti, kas įvyks ateityje ir istorija matė, matėme daug tokių netinkamų pavyzdžių, kai buvo galvo, galvojama, kad visiškai aišku, kas įvyks, tuo tarpu įvyko visiškai priešingai, pavyzdžiui, 62 metais. M, Beatles buvo sudaryta sutartis, galvant, kad neturi ši grupė jokios ateities, o štai pamatėme, kad yra visiškai kitaip, kai matėme, kad labai sunku prognozuoti ateitį, kaip 2008 metais finansinės rinkos sužlugo, ar pavyzdžiui, kai buvo sukurtas Facebook ar Google, tai manau, kad akcentuoti reikia, kaip ir pranešime rekomenduojama, į efektyvius veiksmingus pajėgumus, kad būtų galima pateikti kokybišką tarp institucinę analizę, kad sprendimų prieimiai ES galėtų reguliariais pasiremti. Taigi, kiek yra nuėta su šio projektu? Čia yra dvi biudžeto eilutės panaudotas ir pirmas bandomasis projektas parengė dokumentą dėl globalių tendencijų 2030 metų, um, dėl piliečių policentinėme sujungtame pasaulyje. Ir Paryžyje buvo įvertintas tas darbas, ypač trys pagrindinės temos. Visų pirma, asmenų įgalinimas, įvertinant technologinius pasikeitimus, toliau vidurinės pasaulinės klasės didėjimas, įvertinant klimato kaitą išteklių trūkumą ir um, toliau policentinis pasaulis, galių suskaidimas, kur įvairūs veikėjai skirtingas vaidmenis vaidina. Ir dabar kitas jau etapas yra daugiau į ekonominius, socialinius tarptautinius pasikeitimus kreipiamas dėmesys į vairias tendencijas, kad būtų galima ES suteikti visas analizės penkeriams metams į priekį. Dabar um, galvojame, kad bus galima platesnės diskusijas parengti su daugiau idėjų. Um, greitai bus parengtas darbinis dokumentas, pasiremiant visomis tomis idėjomis iš įvairių šaltinių ir galiausiai bus paruoštas dokumentas iki kitų metų uh, vidurio maždaug. Jis bus skirtas um, ES institucijų vadovams. Toliau galvojant apie ateitį, um, greta uh, tokio pranešimo ataskaitos apie ateitį dar bus rengiamas dokumentas dėl tarp institucijų sutarimo ir bendarbiavimo, kad kiekvienas partneris atitinkamai e, prisimtų įsipareigojimus, dalyvauti reguliariai, atitinkamai įnešti savo indėlį. Toliau mm, yra ir pasaulinių mastų kūriamas repozitoriumas interneto svetainė, kad būtų galima prieiti prieiti prie visos bibliografinės medžiagos dėl pasaulinių tendencijų, kad būtų galima konkrečiai prisidėti prie sprendimo prieimimo, um, taip pat, pavyzdžiui, galvojant apie 2020 metų visus tikslus, jų gyvenimą ir laikotarpį po to, kad būtų galima išanalizuoti visas globalias tendencijas. Taigi, noriu padėkoti visiems, kurie mūsų institucijose prisidėjo prie ESPAS projekto. Iš tikrųjų, projektas jau pasiekė savo tikslo ir ir jeigu jis sėkmingai toliau bus įgyvendinamas, tai bus tikrai parengti labai prasmingi dokumentai, kurie padės ES tinkamiau, tinkamiau formuoti savo sprendimus į ateitį. Ir daug kas sakė iš tikrųjų, kad išlieka tik tai stipriausi. Ir galvojant apie rytojų, tai bus tie, kurie geriausiai bus informuoti, tai turbūt tie ir išliks. Ačiū dabar pasisakymai pagal, prašau, žodžio procedūrą. Renkovič. Predsidavajući, kao član odbora za pro... Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip biudžeto komiteto narys ir kaip buvęs diplomatas, kuris dalį savo darbo gyvenimą e, e, skyrė e, būtent analizavimui ir planavimui, norėčiau pasveikinti poną Elis parengus puikų pranešimą, kuris susitelkia į Europos politikos analizę ir strateginės analizės sistemą. Šio dokumento e, reikšmė slypi visų keturių institucijų, pagrindinių institucijų, e, tame tarpe ir ES veiksmų, išorės veiksmų tarnybos bendradarbiavime ir darbo koordinavime. Kalbame apie vieš, globalų pasaulinį valdymą, ekonomiką ir vis, socialinius ar visuomeninius dalykus. Mes turime šiuos tris dalykus, šios tris elementus e, e, suvokti kaip e, formuojančius mūsų ateitį ir įtakojančius mūsų ateitį. Mums reikia siekti tikslų, kurie rūpi mūsų piliečiams šio laikinėme pasaulyje. Ir mums reikia uh, E, sugebėti e, atsakingai e, bendradarbiauti tarpusavyje ir siekti gyvendinti tų, tuos tikslus tinkamai, pasitelkiant atitinkamas analizės ir stebėseną. Tai taip pat pasakytina ir apie daugiametės finansinės programos įgyvendinimo veiksmingumą. Thank the rapporteur, Mr. Ellis, for this speech, the speech uh, he has just given komisarė Domenakis. Noriu padėkoti panui James Ellis už jo parengtą pranešimą ir už tai, kad jis vadovavo darbo e, grupiai dėl perspektyvinio politikos planavimo ir galaikių tendencijų. Tai iš tikrųjų tarp institucinis projektas, kuris yra labai svarbus mums. Taip pat noriu pasveikinti jį e, su iniciatyva, kurią jis pademonstravo plėtodamas šios politikos sistemos visą struktūrą ir per bandomąjį projektą ir dabar per parengiamosius veiksmus. Pasaulis iš tikrųjų keičiasi tokiu tempu ir tokiu intensyvumu intensyvumu, kad daugelis politikos formuotojų dažnai sunkiai net suvokia, kas vyksta ir kokie turėtų būti politikos atsakai. Taigi ši politikos sistema yra mėginimas um, pažiūrėti, kaip ES institucijos galėtų dirbti kartu, nustatydamos pagrindinius pasaulinius pasikeitimus, tendencijas, ko, ko, tie pasikeitimai, kaip gali turėti kokių padarinių ir kokie turėtų būti mūsų politikos atsakai. Taigi tai yra unikalus tarp institucinis um, projektas, kur dirba parlamentas, komisija, um, taryba ir išorės veiksmų tarnybą. Tai yra projektas, kur dabar yra rengiami pranešimai analizuojant pasaulinės tendencijas ekonomikoje, visuomenėje ir tarptaut, tarptautinėje galių, valdymo ir galių sistemoje. Kitais metais ši politikos analizės sistema turėtų parengti ataskaitą e, e, es institucijų vadovams, kad būtų galima išanalizuoti kitą institucinį ciklą ir atitinkamai numatyti tolesnį kelią ES. Tarp institucinė darbo grupė dabar analizuoja tai, kokios formos, kokio pavydalo uh, turėtų būti nuolatinė sistema. Šis darbas vyksta ir dabar yra analizuojamos įvairios galimybės, kažkokios prognozavimo, uh, numatymo galimybės galėtų būti suformuojamos, nesukuriant didesnės žmogiškų išteklių administracijos administracinės naštos. Taigi komisija ir toliau pozityviai prisidės prie šių diskusijų. Ir linkiu pranešėjui sėkmės vadovaujant šiai mm, Europos politinio mm, planavimo ir analizės mm, ilgalaikių tendencijų analizės grupiai. Tuel. Ačiū komisariai, balsuosime rytoj vidudienį. Dabar pereiname prie Regner pranešimo ir suteikiu žodį.